Allora, procediamo alle dichiarazioni voto. Na, o dabar tęsime mūsų darbą, pasiaiškinimai dėl balsavimo. Prašau visus, kurie nesiruošia pasisakyti, išeiti be pašnekesių. Pirmasis kalbės ponas Swinburne. Un minuto. Pone Swinburne, vieną minutę. Žvejybos pramonė, nors jį labai sumažėjo, mano apygardoje Velsė vaidina labai svarbu vaidmenį, prisideda prie darbo vietų kūrimo. Būtent dėl to džiaugiuosi šio pranešimu. E, žuvininkystės fondas yra vienas iš ES priemonių prisidėti prie regioninės plėtros ir žvejybos politikos e, tikslų žuvų išteklių tausojimo ir jų nuoseklų tausaus naudojimo. Atsižvelgiant į dabartinius ekonominius sunkumus, e, pranešime siūloma panaudoti šio fondo lėšas ekonomikai. Žvejyba Velso teritoriniuose vandenyse susijusių su turistinę veiklą, ypač vakarų velse, kur panaudojama ir sanglaudos fondo lėšos. Mes turime suteikti daugiau galimybių vietos žvėjams apsaugoti savo uh, vandenų būklę ir plėtoti ir turizmo veiklą uh, Velso pakrančių teritorijose. Per i prossimi interventi prego i colleghi. Dėl tolesnių pasisakymų Kolegos, prašau kalbėti lėčiau, kadangi vertėjams yra labai sunku išversti jūsų nuskaitomas kalbas. Dabar kalbės ponia Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Laisvos laisvoji rinka yra ribojama, kai dalyjamos subsidijos žvejybos sektoriui. Šis pasiūlymas yra žinoma geresnis lyginant su tuo, kas buvo iki šiol. Iš šio fondo dabar galima pasitelkti lėšas e, žaliesiems tiklams, ekologiniams tikslams įgyvendinti. Tačiau Kaip ten bebūtų, manau, kad naujoji forma, naujasis fondas yra daug geresnis negu ankstesnysis. Tikiuosi, kad vis dėlto bus galima išvengti ateityje tų daugybės subsidijų, kurios veikia dabar. Reikia stiprinti rinką, tai yra naudinga ir ekonomikai, ir piliečiams. Ačiū. Dėkojame kolegijai. Dabar suteiksiu žodį ponui Ivadzanikį. Poniai Ivadzanikį. Dėkoju, pirmininkė. Žvelgiant į tai, kad dabar Europoje vyrauja krizė ir ji ypač atsiliepia pakrančių regionams, mes privalome stengtis, kad Europos žvejybos fondo lėšos būtų geriau panaudojamos. Lėšos buvo dažnai naudojamos laivų e, supjaustimui ir tai niekaip nepagerino ekonomikos būklės šiame sektoriuje. Manau, kad reikėtų dar kartą patikrinti, kokie turėtų būti šio fondo prioritetai. Aš vis dėlto balsavau už, šio, už pono Ferreros pranešimą, nors kai ką dar reikėtų tobulinti. Reikia stengtis, kad prie lėšų būtų galima prieiti lengviau ir valstybės narės galėtų geriau pasinaudoti šiomis lėšomis. Dėkojame poniai Zanikį, toliau kalbės ponia Andželylį. Ačiū pirmininkė. Kolegos prieš tai jau pasakė, kad dabar visur yra krizė ir ateityje kai kurie ekonomikos sektoriai tik tai dar labiau silpnės, tarp jų ir žuvininkystės sektorius. Italijai, Graikijai šie sektoriai yra labai svarbus, iš jų gauname didelę dalį savo pajamų ir daugelį regionų tai yra pagrindinis pridėtinės vertės kūrimo šaltinis siekiant ir konvergencijos tikslų. Todėl aš norėčiau pabrėžti tai, kad 10 procentų kofinansavimas yra siektinas tikslas taikant kai kurias pagal šį fondą finansuojamas programas. Netgi jeigu tai būtų tik tai laikina priemonė, tai būtų gana geras akstinas investuotojams investuoti savo lėšų ir pasinaudoti ES fondų lėšomis. Kojame ponė Andželilį, toliau kalbės ponas Pirilla. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už Europos žuvininkystės fondo pranešimą, kadangi maniau, jog jis yra labai geras pranešimas. Tik taip galima suderinti išlaidas žuvininkystės srityje. Dėkoju pranešėjui ir tikiuosi, kad komisarė pasiūlė skubes priemonės toms valstybėms, kuriuose yra, nėra pakankamai investicinių galimybių. Dabar prasidėjo diskusijos dėl bendrosios žuvinkystės politikos reformos, todėl dabar žuvinkystės fondo finansavimas turi būti užtikrintas sklandžiau ir reikia numatyti 10 procentų įnašo galimybę į bendrus projektus. Žinoma, reikėtų vengti žuvininkystės fondo ir naujo fondo paralelių. Peter Jar, ačiū pirmininkė, aš taip pat su didžiuliu malonumu balsavau už šitą pranešimą, kadangi jis duoda atsaką į problemas, kurios susidarė valstybėse narėse, labai svarbu skatinti ekonomikos konjunktūrą, turint omenyje dvi problemas. Viena valstybės neturi lėšų įnešti savo finansavimo indėlį įgyvenant projektus ir kita vertus tos bendro finansavimo lėšos nėra gaunamos kaip avansas, todėl reikia išspręsti šią problemą kuo sklandžiau. Aš norėčiau paprašyti, kad būtų derinama šito fondo veikla su kitais fondais ir reikėtų užtikrinti, kad ta pasiūlyta programa arba mechanizmas būtų taikomi ir naudojant kitus fondus. Ačiū ponė Jarai. Dabar ponas Tenakas. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau kaip ir savo kaip ir mano frakcija, pasavo už Ferreiros pranešimą. Mes manome, kad šis fondas yra naudinga priemonė. Tačiau noriu pasakyti, kad valstybės labiausiai nukentėję nuo finansinės krizės e, sunkiai gyvendina šį projektą dėl biudžeto sunkumų. Komisija turėtų sutik, už, didinti mokėjimus toms valstybėms, kurios ypač nukentėjo nuo finansinės krizės ir kurios naudojasi e, pagalbos mechanizmo. Svarbu, kad ES indėlis į šias programas nebūtų didesnis nei komisijos pasiūlyme. Taip pat neturėtų būti keičiamas biudžetas ir būtent todėl mes balsavome už šį siūlymą. Parola. Ačiū ponė Tenokai. Ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį pranešimą. Dabartinė ekonominė ir finansų krizėje, kuri e, ir kur, kur, kurioje yra visa Europos Sąjunga. Svarbu užtikrinti sklandų tokių programų kaip šis žuvininkysės fondas įgyvendinimą. Aš tikiuosi, kad e, į regioninės e, ekonomikos, kurios remiasi žvejyba, sulauks lėšų iš šio fondo. E, Reikia nuostatų, kurios leistų e, didinti mokėjimus toms valstybėms narėms, kurios gali susidurti su finansiniais sunkumais įgyvendindamos šias programas, tarp jų ir Airijos Respublikai ir mano šalies kaiminiai e, Šiaurės Airijos apygardai. Turime nepamiršti, kokias šalutinės pasiekmes sukelia e, finansinė krizė. Siūlomi pinig, siūlomas įnašų didinimas tikrai niekam e, nepadarys žalos, nes siūloma 10 procentų juos didinti. Kamins. Ačiū ponė Nikolsonai, toliau ponas Kaminskis. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad jis yra geras, nes tai labai svarbi mūsų ekonomikos sritis Mūsų požiūris, komisijos požiūris į šią sritį rodo lankstumą, Europos institucijų lankstumą krizės akivaizdoje. Iš vienos pusės mes atitinkame visos šios pramonės šakos žmonių lūkesčius, iš kitos pusės mes išlaikome racionalų požiūrį į pinigų leidimą. Noriu pabrėžti, kad žvejybos reikalai tai yra ne tik ekonomikos dalykas, tai yra ir mūsų sveikatos dalykas. Kaip tik dabar kalbėjome apie diabeto epidemiją, o žuvis ir jos e, medžiagos yra vienas iš tų esminių mūsų mytybos elementų. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Keliai vienai minutiai. Mr. Kelly. Pone Kelė, atsiprašau, pirmininkė, aš neprašiau žodžio, nenorėjau kalbėti apie žuvininkystės fondą. Aš palaikiau, e, balsavau už šios pranešimus ir džiaugiuosi, kad jiems buvo pritarta. Atsiprašau, bet mano sąraše yra jūsų pavardė. Puiku. Tuomet periname prie Quisthut pranešimo ir dabar žodį suteikiu poniai Svinburn. Ačiū pirmininkė. Po to, kai ES uždraudė galvijienos importą iš JAF ir Kanados dėl hormonų panaudojimo, po to PPO leido toms valstybėms tai, taikyti sankcijas ES žemės ūkio produktams. E, tokio žingsnio pasiekmes pajuto ES žemdirbiai. Tik džiaugiuosi, kad dabar priimta rezoliucija šiuo klausimu ir nuspręsta, kad žemės ūkio produktus, produktai bus iškeičiami į aukštos kokybės jautieną abipus Atlanto ir kad tai sustiprins prekybinius ryšius. Ačiū ponė Svinburn. Toliau žodis ponui Hananui. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 40 metų Junktinė karalystė balsavo už prisijungimą prie vidaus rinkos. Nežinau, ar mes tada ir net ar dabar mes e, iki galo suvokėme, kuo skiriasi laisva rinka ir muitų sąjunga. Laisvos prekybos erdvė reiškia, kad prekės, paslaugos ir kapitalas juda be e, apribojimų, kaip Šveicarijos atveju, kuri bendradarbiauja su ES ir daro tai sėkmingai. Muitų sąjungoje, žinoma, esi įtraukiamas į bendrą priekybos politiką ir į tarifų politiką. Į, ypač buvo pražutinga Junktiniai karalystiai, kuri sėkmingai prekiavo be ES, ne ES rinkose. Mes esame įtraukti, mes esame susijęti su panašios struktūros pramonė šioje rinkoje ir mūsų gamintojai yra susiję. Aš nepavargstu kartoti šiame parlamente, kad mes toliau laikomės tos muitų sąjungos, žvelgdami, kaip pasaulyje viskas kinta. Be abejo, mūsų e, protėviai primdami šį sprendimą suklydo. Now. Ačiū ponė Hananai. Dabar žodis ponui Zanikį. E, grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes jame kalbame dėl, apie tai, kad tam tikri teisės aktai turi būti sulyginti. Čia kalbama apie antidempiko teisės aktus ir šiandieninėme tekste E, atsižvelgta į pramoninkų reikalavimus ir jų rūpeščius. Čia yra pasakoma, kad reikia stiprinti instrumentus, kurie padėtų apsaugoti mūsų prekybos sistemą. Tai yra vienintelis būdas apsaugoti mūsų pramonę. Tačiau, žinoma, yra ir kitų priemonių, kurias, galime, kurias taiko mūsų konkurentai pasaulyje ir prieš jas mes neturime jokių, neturime jokių priemonių joms Pirmininkė, prisiminkime, kad transatlantė priekyba galvijonos produktais yra labai sudėtinga, prisimenant ir priekybą vištienos produktais. Reikėtų priminti, kad mūsų e, frakcija balsavo už šitą reglamentą ir tikėjusi, kad tai užtikrins prieigą prie rinkos ir užtikrins daugiau pasitikėjimų e, rinką. Labai svarbu atsižvelgti į mažos apimties prekybą ir tos sankcijos, kurios buvo numatytos ES mastu prekybai su JAV ir Kanados firmomis, turėtų būti atšauktos. Mes manome, kad ir toliau reikia stiprinti transatlantinius ekonominius ryšius mūsų visų naudai. Šitie santykiai, prekybos santykiai turėtų būti mūsų demokratinių vertybių dėmesio centre ir jiems reikia teikti prioritetą. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat balsavau už, tačiau turėjau tam tikrų abejonių, nes manau, kad ilgesnėje perspektyvoje galime susidurti su tam tikra nedėkinga situacija ir mums, ir Junktinėms Amerikos valstijoms. Dėl to, kad importas yra ribojamas arba numatomi draudimai ir dėl to, kad yra numatyti papildomi tarifai, tai galima netekti 16 milijardų pajamų kiekvienais metais reikėtų numatyti galimybę nustatyti autonominius e, e, e, importo tarifus tai jautienai, kuri nėra uh, užpildyta hormonais ir kuri yra aukštos kokybės. Mums reikėtų pasinaudoti dabartinę palankę situaciją siekiant JAV ir ES ekonominės ir prekybinės e, kooperacijos. Kaminski. Šis konfliktas prasidėjo 98 metais. Ir Europos eksportuotojai dėl šio konflikto praranda 116 milijonų dolerių kas met. Tai mes negauname tiek užsakymų iš Amerikos tai atsaky, amerikiečių atsakymas į mūsų paskelbtus draudimus. Aš esu laisvos priekybos šalininkas ir manau, kad mes turime pasitikėti fitosanitarinėmis procedūromis ir čia, ir Junktinėse Amerikos valstijose. Turime pasitikėti jomis ES ir Junktinėse Amerikos valstijose. Todėl manau, kad šis pranešimas yra žingsnis teisinga linkme. Tikiuosi, kad Junktinės Amerikos valstijos teisingai sureaguos į mūsų geros valios pareiškimą. Ačiū. Dėkojame ponui Kaminski. Toliau pereiname prie kito pranešimo. Kviskut pranešimas. Ir toliau kalbės pana, ponia Swinburne. Tai yra techninis pranešimas, kurioje atnaujinamos procedūros, atsižvelgiant į Lisabono sutartyje numatytą peržiūros procesą, tačiau tai bus aktualus siūlymas ateities e, dokumentams. Parlamentui sutikta teisė dalyvauti priimant deleguotusius teisės aktus. Ekonomikos ir pinigų komitete daug laiko skiriame svarstyti matydami, bandydami nuspręsti, ar tai yra tik techninė priemonė, ar tai turėtų būti deleguotas teisės aktas. Prekybos politikos rytyje e, šią pusiausvyrą nustatyti lygiai taip pat sunku kaip ir finansinių paslaugų atveju. Ir manau, kad šiame pranešime pavyko e, pasiekti šią pusiausvyrą. E, Dėkuoju dabar sutarkiu žodį Kristijanui Muskardinį. Ačiū pirmininkė antidempingo reglamentas yra labai svarbus. Šiuo metu siekiame racionalizuoti mūsų procesus, yra pasiūlytas omnibus reglamentas, kuris padėti supaprastinti nuostatas atskiruose sektoriuose. Tačiau tos nuostatos turi būti taikomos vienodai visoms interesuotoms šalims. Viena iš nuostodų nustato būtinybę reguliuoti kainas. Todėl labai svarbu dabar imtis konkrečių priemonių rinkoje, reguliuojant kainas ir kovojant su dumpingu. Tos apsaugos priemonės neturėtų būti švelnumos, švelnumos taip, kaip siūloma komisijos dokumente. Mes manome, kad apsaugos priemonės yra labai svarbios, kad būtų ir toliau užtikrintas konkurencingumas ir kad visi laikytųsi konkrečių nuostatų. Aš pasisakau už šitą e, rezoliuciją ir dėkoju pranešėjui už jos parengimą. Dėkoju Muskardinį Zanyčiai nėra salėje, atrodo, tuomet suteikiu žodį susta. Susta taip pat, atrodo, nėra salėje Kaminskė. Pirmininkė, gerbėjami parlamentarai, aš balsavau su visa savo atsakomybė, kartu su savo visą frakciją dėl šio pranešimo. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas. Tačiau šie techniniai dalykai susijęs su tuo faktu, jog Europos parlamentas žingsnis po žingsnio pradeda taikyti principus, ir prisitaiko prie savo svarbesnio vaidmens, kurį dabar vaidina ES struktūrose, atsižvelgiant į Europos Lisabono sutarties su nuostatas. Teigiamai žiūriu į tai, kad dabar valstybės narės galės užblokuoti komisijos pasiūlymus balsų daugumą tais atvejais, kai tai bus susijęs su antidempingo politika. Tai yra mechanizmai, kurie gali apsaugoti Europos rinką, gali apsaugoti mūsų vartotojus. Ačiū. Grazie, onorevole Kaminski. Ačiū. Pone Kaminski, dabar ponas Bylan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mimo pewnych obaw. Ačiū, ponio. Nepaisant to, kad turėjau kai kurių abejonių, norėjau, vis dėlto dėl, vis dėl paremiau šį pasiūlymą yra kai kurių trūkumų susijusių su, su bendra prekybos politika. Dėl vienodo ES teisimo, teisės taikymo visose valstybėse narise. Dabar visą tai keičia komitologijos procedūra. Bet dabar mes turime daugiau konsultavimo procedūrų ir tai leis parlamentui geriau atlikti savo vaidmenį šioje srityje. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į parlamento pasiūlymus dėl kai kurių tarifo, tarifų uždraudimo, muitų tarifų uždraudimo. Tik, tikiuosi, kad tai padės suderinti mūsų interesus su išorės partneriais. Ačiū. Toliau periname prie Lavija pranešimo ir toliau kalbės ponė Svinborn. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kitos, frak, kaip, kaip ir kitos frakcijos mes norėtume, kad ES biudžetas būtų sumažintas. Todėl negaliu palaikyti šio pranešimo, nes juo siūloma didinti ES biudžetą, o to šiuo metu savo rinkėjams negaliu pagrysti ir negaliu to paremti. Mes valstybės narės raginome gyventi griežtas taupimo priemonės ir tai labai e, aštriai palėtė žmonių gyvenimus, todėl aš negalėčiau pateis, pateisinti jokio es biudžeto didinimo. Visos es institucijos turi pademonstruoti gebėjimą sumažinti išlaidas 2012 biudžete, 2013 biudžete, tai turėtų atsispindėti. Ačiū. Toliau ponas Hananas. Pone pirmininkė, mokesčiai mirti sukaktis ir nuolatinis ES biudžeto augimas yra trys nekintantis dalykai gyvenime. Mūsų indėlis į ES biudžetą didėja ir visos, o tuo tarpu visos valstybės narės savo nacionalinius biudžetus, biudžetus apkarpo. Tuo tarpu dalį jų lėšų suėda didesni, e, didesnis indėlis Bruseliui. Mes kalbame apie e, gerovės didinimą tie, kurie negali skaityti anglų kalbą, galėtų pasiskaityti kitokių šaltinių. Mes e, kalbame apie e, e, tai, kiek darbo vietų galime sukurti panaudodami vieną eurą es mastu, tačiau mes vietoj to galėtumėme tuos eurus skirti tiesioginiam gerovės didinimui, nes kainuoja ir visos es kontrolės sistemos. Kodėl toliau tesiama ir palaikoma ši sistema, biudžetas nulatos didinamas, kuomet mano rinkėjai, pavyzdžiui, privalėjo paukoti 120 tūkstančių svarų, kad padidintų indėlį į ES biudžetą. Ačiū ponė An Hananai. Dabar ponas Antoniotsi. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kodėl apsirinkau, apsi, apsirengiau šitą, šitas marškinėlius. Aš norėčiau pareikalauti, kad būtų išlaisvinti Italijos kareiviai nekalti kareiviai, kurie tiesiog vykdė savo pareigas kovodami su piratais. Dabar grįžtant prie 2013 m. biudžeto gairių, kurias pateikė komisija. Šitas pranešimas, dėl kurio balsavome, numatė konkrečius dalykus, į kuriuos reikėtų įgyvendinti krizės akivaizdoje. ES biudžetas tampa tiesiog privilegijuota priemonė. Tačiau labai svarbu suformuluoti tinkamas biudžeto įgyvendinimo sąlygas atsižvelgiant į krizę. Kolegos Lavija iniciatyvai aš pritariu ir pritariu jo siūlymams tarybai, kad nebūtų biudžetas karpamos dirbtinai. Svarbu atsižvelgti ir į valstybių poreikius. Dėkuoju Antonijoci, dabar kalbės. Prieš tai norėčiau pritarti jūsų raginimui dėl Italijos kareivių išlaisvinimo. Jūsų raginimui pritarė visi parlamento nariai. Aš tikiuosi, kad vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalų klausimais pateiks mums aktualiausią informaciją apie kovą su piratavimu. Dabar žodis Jana Kudakis. Šiame Šiame pranešime raginama imtis kolektyvinių e, pastangų gyveninantas biudžetą. Praktikoje tai reiškia daugiau pinigų. Aš esu pasiryžusi siekti augimo ir darbo vietų kūrimo darbo tvarkės, tačiau nemanau, kad to pasieksime didindami ES sistemą. Reikia mažinti biurokratiją, leisti verslui klestėti. Parlamentas praleido savo galimybę nusiųsti tvirtą žinę. Turėjome paraginti komisiją pasiekti daugiau su mažesniu finansavimu. Mes turėjome solidarizuoti su es piliečiais, pareikalauti, kad es biudžetas būtų išaldytas. Tačiau, kaip visada, mes pabūgome, atsitraukėme ir būtent todėl aš negaliu pritarti šiam pranešimui. Ačiū, ponė Nakudakis. Toliau, ponė Dodds. Ačiū pirmininkė. Balsavau prieš šį pranešimą, Dar kartą, tolesnė politinė integracija esą yra prioritetu metu nepaisama socialinių es poreikių. Aš manau, kad mums, kalbant apie ateities atsigavimo pagrindą, e, politinės integracijos siekis iš tikrųjų žlugdo, smugdo Europos Sąjungą. E, ideologija užstoja realybę ir kol tai bus, uh, atsigavimo ženklų pageidaujama sparta nematysime. Pranešime teigiama, kad griežtos trūpimo priemonės valstybėse narėse neturėtų atsispindėti ES biudžete. Kokia arogancija, ponė pirminkė, pranešime reikalaujama, kad valstybės narės skirtų daugiau lėšų ES biudžetui. Darykite, kaip aš sakau, bet elkitės kaip man paranku atėjo laikas mažinti ES biudžetą ir tikslingai skirti lėšas augimo e, užtikrinimui, bei svarbiausia rodyti pavyzdį šioje šal, šiuo atveju. Ačiū ponė Dots, dabar žodis ponui Jar. Ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad ponas Levija nudirbo labai gerą darbą, rado tinkamą kompromisą. Be to, manau, kad kalbant apie strateginius tikslus, kalbant apie biurokra... mažesnę biurokratiją, jeigu kalbam apie tai, kad reikia mažinti administravimą ir panašiai, ir apie tai, kad reikia mažiau išleisti tam pinigų, tai yra strateginis tikslas ir negalima jo realizuoti labai greitai, reikia viską apmastyti. O pradžia yra tokia, kad pradedame nuo įstatymų leidimo, teisės aktų leidimo, nuo reglamentų leidimo, kurie leis sumažinti biurokratiją uh, ir mažiau kontroliuoti visą procesą. Na, būčiau norėjęs, kad mes būtumėm prieėmę Aldė pataisą, kad 2013 metai turėtų tapti ekonomikos atsigavimo metais, tačiau na, tam nebuvo pritarta, bet šiaip tai yra vienintelis šio pranešimas trūkumas. Ačiū. Dėkojame ponui Jar, toliau kalbės ponia Ta, ponas Takula. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti pirmiausia, kad aš pasakiau už šį pranešimą, kadangi jame atsispindi daug gerų dalykų ir jis nupiešia labai palankę perspektyvą. Tačiau šiuo metu labai svarbu pastebėti, kad Europai kyla labai daug iššūkių ir todėl reikia mažinti papildomas išlaidas. Aš nemanau, kad reikėtų mažinti išlaidas tik šiaip savo. Reikia užtikrinti, kad biudžetas skatintų augimą ir jeigu Europos ekonomika auks, tuomet bus e, daromos investicijos ir į mokslinius tyrimus, ir inovacijas, ir į švietimą. Reikia skatinti augimą Europos Sąjungoje, tačiau mes turime suvakti, kad investicijos pagrindinėse sektoriuose yra svarbiausia augimo prielaida. Turiu omenyje švietimą, inovacijas, mokslinius tyrimus. Inva, in, finansavimas šiuose sektoriuose padės stabilizuoti ES ekonomiką. Dabar suteikiu žodį komisijai. Ačiū ponė pirmininkė, ponai parlamentarai, aš kaip visi Lenkai ACR grupėje balsavau kitaip negu frakcija, balsavau už šį pranešimą. Ir patiksiu argumentus, pritariu tiems, kurie sako, jog būtina taupyti ES biudžetą biudžete, reikia kovoti ir su biurokratija. Tai yra labai teisingi tikslai, juos reikia remti. Bet nepamirškime ir kito dalyko. Mm, kai sumažinsime biudžetą, tai nukenties labiausiai naujosios valstybės narės. Tai būtent joms reikia didžiausios pagalbos iš ES tam, kad jos įveiktų tą ekonominę ir civilizacinę distanciją, kuris skiria, atstumą, kuris skiria jas nuo tos vadinamos senosios Europos. Mes, Lenkai, jau 90-ųjų metų pradžioje atvėrėme savo rinką visoms, visiems importuotojams ir padėjome jiems pasinaudoti mūsų rinkos galimybėmis, o dabar atėjo momentas, kai mūsų piliečiai irgi tikisi pagalbos iš ES. Ačiū. Much, e, Ačiū ponė Kaminski ir dabar žodis poniai Jatenmakė. Pone pirmininkė, Aš balsavau už ES biudžeto išaldymą ir aš pasisakau už tai, kad ES apkarpytų savo biudžetą ir stengtųsi sutaupyti. ES ir ES valstybės narės gyvena iš paskolų jos vis giliau įsiskolina, kad galėtų sumokėti savo indėlį į ES biudžetą. Todėl mes turime labai karpyti nacionalinius biudžetus. Todėl tokioje situacijoje ES turėtų parodyti pavyzdį, turėtų, ji turėtų būti novatoriška ir rasti sričių, kuriuose ES gali sutaupyti. Ji negali sakyti valstybėms narėms, kad šios privalo taupyti, o kad tos, kurios nesutaupys pakankamai, bus nubaustos. Ne, o pati ES nenori ieškoti galimybių sutaupyti. Parlamentas, komisija ir taryba, mes visi turime rasti sričių, neskausmingų sričių, kuriuose būtų galima sutaupyti. Tuo pat metu es privalo investuoti į darbo vietas ir augimą. Pirmininkas. Dabar periname prie balsavimo motyvų pristatymo balsuojant dėl teisėjų mokymo. Pone Svedbern, aš palaikau e, koordinavimo priemonės ES ir tie civilinėje teisėje. Tačiau aš nepritariu šią rezoliuciją dėl teisėjų mokymo. Šiuo metu yra daugybė internetu prieinamų priemonių, kurių dėka galima spręsti tarp valstybinės juridinės problemas. Todėl tai dubliuotų, šie siūlymai dubliuotų jau egzistuojančias iniciatyvas. Siūloma kurti Erasmuso teisėjų tinklą. Man tai atrodo, kad visiškai nebūtinas dalykas ir kad tai būtų ES lėšų švaistimas. Šioje rezoliucijoje nepaisoma subsidijuoti subsidiarumo principo ir teismų sistemos yra e, visiška, ES, e, visiška valstybių narių kompetencijos sritis. Negalima to srities centralizuoti. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponui Kaminskiui. Pirmininkė, parlamentarai, aš rėmiau šią rezoliuciją, nes manau, kad ir mūsų vaidmuo, svarbiausias vaidmuo yra padėti piliečiams. Mūsų teisės sistemos yra labai įvairios ir mm, skiriasi viena nuo kitų. Ir man, kontaktų tarp piliečių, kultūrinių kontaktų, ekonominių kontaktų yra vis daugiau. Todėl būtina geriau susipažinti ir su kitų šalių teisinėmis sistemomis nes piliečiai keliauja, piliečiai vykdo kultūrinę, ekonominę veiklą kitose šalise. Todėl manau, kad žinoma, proto ribose, staupant Europos mokesčių mokėtojų pinigus, vis dėlto reikėtų koordinuoti šio, tokio pobūdžio procesus. Ačiū. Dėkuoju kolegai Kaminski. Dabar pasisakysime dėl kito pranešimo, tai yra vaikų darbas kakavos sektoriuje. Suteiksiu žodį Mrs. McClarkin. Ačiū kolegos. Junktinių tautų vaikų teisų konvencijoje yra pabrėžiamas švietimo vaidmuo, ypač iki mokyklinio švietimo vaidmuo. Aš nenorėčiau dar kartą kartoti, koks svarbus tas švietimas vaikams, kad jie galėtų integruotis į visuomenę. Todėl mes turime teikti pagalbą, kad būtų galima išspręsti tą problemą. Problema, jog 215 milijonų vaikų yra įtraukiami į šią veiklos sritį kakavos gamyba yra labai darbui imli sfera ir todėl čia iškyla labai daug problemų. Vakarų Afrikoje, kur yra pagaminama daugiau negu 70 procentų kakavos e, kelia didžiausias problemas ir dėl ten e, esančių konfliktų, ir dėl vaikų įtraukimo į šitą darbą. Taigi aš manyčiau, reikia numatyti galimybės vaikams mokytis ir tai atitrauks juos nuo darbinės veiklos. Taigi aš pritariau tai rezoliucijai, dėl kurios balsavome šiandien, tai yra rezoliucija dėl vaikų darbo ribojimo kakavo sektorėje. Andrei Zanonė. Ačiū pirmininkė. 215 milijonų vaikų dirba įvairiose srityse pasaulio mastu. Ir maždaug 150 milijonų vaikų yra jaunesni negu 15 metų. Tie skaičiai tiesiog gazina ir su jais negalime taikstytis. Todėl aš buvau įsitikinusi, kad reikia balsuoti už šitą pranešimą. ES turi vaidinti svarbiausią vaidmenį, kad šitas e, modernus išnaudojimas toliau nebesitęstų. Dramblio kaulo kranto valstybėje yra numatytos jau atitinkamos nuostatos, numatančios galimybę suteikti orų darbą visiems valstybės piliečiams. Labai svarbu turėti informaciją, kaip yra gaminami kakavos produktai ir siekti, kad vaikai nedirbtų kakavos sektoriuje priversinai. Ačiū ponė Zanonį, dabar ponė Svinburn. Ačiū pirmininkė. Vaikų darbas bet kokioje srityje yra tai, uh, E, su kuo ES turėtų kovoti visame pasaulyje, atsisakydama pasirašyti prekybos sutartis su Uzbekistanu, kuris naudoja vaikų darbą medvilnės rinkime, e, ji privers suvokti kitus pasaulio regionus, kad jeigu jie nori prekiauti su ES, privalo laikytis minimalių standartų ir gerbti minimalės teisės. Šiame pranešime cituojami statistiniai duomenys. 215 milijonų vaikų visame pasaulyje šiuo metu dirba, tai yra šokiruojantis skaičiai šiandienos amžiuje. Tuo pat metu mes turime, mes turime panaudoti savo prekybinę galę, kad kovotume su šiuo reiškiniu. Turime versti valstybės e, leisti vaikus į mokyklą, nes leisdami vaikus į, mo... leisdamas į mokyklą jos susitikrins geresnį ekonominę ateitį. Ačiū. Dabar žodis Robertai Angelili. Ačiū, pirmininkė. Dažnai pamirštame praktinės aplinkybės, kuriomis pagaminamos kai kurios mūsų plataus vartojimo prekės. Pamirštame, kad tie gaminiai pagaminami kartais panaudojant 215 milijonų vaikų darbą. Iš jų 150 milijonų yra jaunesni nei 15 metų amžiaus ir dirba tikrai pavojingomis sąlygomis tokioje išnau, šioje išnaudojimo sistemoje dalyvauja kakavos pramonė. Ir mums tenka prievalė kovoti su vaikų išnaudojimu ir raginti valstybės e, keisti savo įpročius reikia užtikrinti Junktinių tautų žmo, vaiko teisų konvencijos įgyvendinimą bei tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, o tai reiškia, kad turime sukurti instituciją, kuri tikrintų prie, prie gamybos grandinę, kad galėtume kovoti su galimu vaikų išnaudojimu bei taip pat sukurti e, kakavos gaminių atsakamumo sistemą. O. Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä, koska meidän eurooppalaiset... Ačiū ponė Andželė, toliau ponas Repo. Ačiū ponė pirmininkė. Aš palaikiau šį pranešimą, nes šokoladas, kurį e, vartojame mes Europoje, dažnai pagaminamas panaudojant vaikų darbą. E, Dramblio kalo Respublika, Gana, gamina didžiąją dalį kakavos naudojamos, pasaulio kakavos naudojamos šokolado gamybai. Reikėtų stebėti gamybą šiuose valstybėse ir užtikrinti, kad ES neužmėgstų priekybinių santykių su valstybėmis, kurios žiauriausiai išnaudoja vaikus. Vaikų darbo panaudojimas kakavos sektoriuje yra paplitusių socialinių ir ekonominių iššūkių atspindys tai susiję ne su įmonių, ne su Europos įmonių atsakomybė, bet tai atspindi faktą, kad mes esame žmogaus teisėmis pagris, žmogaus teisės puoselėjanti vertybių bendrė ir todėl negalime toleruoti vaikų darbo panaudojimą kakavos gamyboje. Dods. E, pane Doš, Dodoš. Maždaug 250 milijonų Žinai, 15 milijonų vaikų dirba kakavos plantacijose vakarų Afrikoje. Yra įvairiausių programų ir iniciatyvos, kuriomis kovojama prieš vaikų darbą. Tačiau dar reikia daug ką nuveikti. Dramblio kaulo kranto valstybė eksportuoja beveik 50 procentų viso pasaulio kakavos eksporto ir ten vyrauja skurdas skurdas šeimose, kadangi ten šeimos daugiausia dirba kakavos sektoriuje įtraukdavos ir vaikus. Todėl reikia visomis priemonės kovoti su šiuo skurdu, kad tokios valstybės galėtų klestėti, vystytis, numatyti socialinės paslaugas ir kad vaikai galėtų turėti perspektyvą į geresnę ateitį. Vă mulțumesc, domnule. Băsescu. Oh. Ačiū pirmininkė. Vaikų panaudojimas žemės ūkija vakarų Afrikoje yra ypač opi tema. Šio reiškinio apriepti sunku įvertinti, remiantis vien skaičiais. Bendras skurdas, konfliktai ir prastas derlius dar pablogino situaciją pastaraisiais metais. Pa, praėjusių metų įtampos e, e, Dramblio kaulo Respublikoje atsiliepė kakavos gamybai ir Paryžiaus e, biržoje kainos šoktelėjo. Šiandien daug kakavos pagamina Gana bei Dramblio kaulo Respublika. Tačiau reikėtų, bendra, reikėtų bendarbiauti su Interpol monopolų šioje srityje, ypač bandant aiškintis, kaip elgiamasi su nepilnamečiais šioje pramonės srityje. Reiktų siekti sąžiningos priekybos skatinimo. Ačiū poniai Basesku, toliau ponas Kaminskis. Panie, panie Przewodniczący. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, žinoma, rėmiau šią rezoliuciją. Manau, kad mūsų parlamentui tai labai svarbus žingsnis. Mes pasisakome už tam tikras vertybės ir mums pavyko balsuoti gana vieningai, kaip šį kartą. Tai yra kaip tokia problema, kuri tiesiog šaukia į dangų, kaip mes sakome Lenkijoje. Milijonai vaikų kasmet yra išnaudojami e, darbui, verčiami dirbti, iš jų atimama ateitis. Tai to negalime priimti, su tuo negalime susitaikyti. Ir labai gerai, kad parlamentas ėmėsi šio klausimo. Labai gerai, kad norime pasiekti vieningos nuomonės ir ieškoti kelių, atsekti juos, kaip patenka tie produktai į ES rinką. Mes esame vienas iš didžiausių šio produkto pirkėjų, taigi privalome žinoti, iš kur ateina produktai į ES, už kuriuos mes mokame pinigus, ar tai nėra nelegalūs produktai, atsižvelgiant į tarptautinę darbo teisę ir į vaikų išnaudojimą. Ačiū. Ačiū kolegai Kaminski. Dabar mes pasakysime dėl tarptautinio kakavos susitarimo. Panie Przewodniczący, poparłem. Ponas Kaminskis. Pone pirmininkė, aš paremiau taip pat ir šį pranešimą dėl kakavos. Jis susijęs su tuo, ką ką tik kalbėjome. Tai dokumentas, kuris ateis vietoje tų kitų susitarimų, kurie buvo anksčiau, kurie buvo sudaryti 2001 metais. Tai yra žingsnis gera linkme. Tačiau aš dar kartą noriu pakviesti siekti didesnio skaidrumo kakavos produktų priekybos srityje, kadangi kakava yra smarkiai susijusi su nelegaliu vaikų darbu. Taip pat turime mažinti priekybos barjerus, turime suteikti geresnę prieigą prie ES rinkos tokiems produktams kaip kakava. Kakava yra vienas svarbiausių labai neturtingų šalių eksporto produktų. Tačiau nepaisant to, kad kakava ne visuomet e, yra auginama mums priimtinų būdų, vis dėlto turime stengtis kuo daugiau supirkti kakavos iš tų skurdžiausių šalių ir taip paremti jų ekonomikas. Ačiū. Vietoje ponios Swinburne kalbėjo ponas Kaminskis, o dabar suteiksime e, poniai Swinburne, suteiksime žodį po pono Takkulos. Pyysin tähän lapsityövoiman. Zato kalba Takula pirmiau prieš Swinburne. Aš kalbėjau ir dėl ankstesnio pranešimo tą pačią temą. Norėčiau pridurti, kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Mes turime ir toliau ginti savo teises, ypač žmogaus teises, kurios apima ir vaikų teises. Todėl mes turime labai atidžiai sekti šiuos įvykius, užtikrinti, kad jokiomis sąlygomis vaikai nebūtų išnaudojami, neverčiami dirbti. Ir svarbu visada atsižvelgti ir į psichologinį, motorinį vaikų vystimasi Todėl mes turime labai griežtai pasisakyti prieš vaikų darbą sudarant e, tokius susitar, susitarimus. Reikia užtikrinti, kad mūsų susitarimų partneriai neišnaudotų vaikų, siekdami sutaupyti darbo išlaidas. Non, non Galiausiai žodį suteikiu poniai Svinburn, o ne ponui Kaminskiui. Ačiū pirmininkė. Prekybinių barjerų šalinimas, e, gamintojų ir vartotojų šalių įtraukimas. Būtent taip turėtų veikti pasaulinės rinkos ir būtent to turime siekti, skatinti ir kitose sektoriuose. Šio pranešimo vienas svarbiausių aspektų susijęs su e, siūlymu parengti daugiau statistinių duomenų ir poveikio vertinimo studijų, aiškinantis, kokios yra kliūtis prekybai šioje srityje. Aš tikiuosi, kad tai paskatins pasaulinių institucijų sprendimus, joms siekiant geriau reguliuoti prekių rinkas visame pasaulyje. Mes turime naudo, e, siekti duomenų apie visus gaminius, kad sukurtume sudėtingą e, reikalingą mechanizmą e, prekiams ir šalutiniams produktams kakavos susitarimų srityje. Pirmininkas, ačiū. Dabar periname prie rezoliucijos dėl e, debeto epidemijos. Panys Vinbrun, žodis vėl. Ačiū. Šiuo metu manoma, kad beveik 10 procentų ES gyventojų kenčia nuo kokios nors diabeto formos. E, didėjant žmonių e, ansvariui šie skaičiai auga pastaraisiais metais. Pirmo ir antro tipo diabetas yra išgydomas, tačiau antro tipo diabetas yra susijęs su gyvenimo būdo ypatumais, o, šiuos, o šią galima keisti daugiau sportuojant ir keičiant savo. Metybos įpročius. Ak, svarbu, kad būtų patvirtintas bendras požiūris šioje srityje, kad, būtų, e, kad sklistų pažangiosios praktikos pavyzdžiai ir plėtojamos ir perimamos naujos priemonės diagnozuoti diabetą pirmajame etape. Būtų gerai valstybės narės e, dalintus informaciją apie lygos valdymą ir gydimo metodus, kad būtų galima pritaikyti geriausiais, labiausiai pasiteisinusius režimus. Būtent apie tai ir kalbama šioje rezoliucijoje, kovojant su diabeto epidemija ES. Tai aktualu ES, ypač atsvilgiant į tai, kad ši e, lyga e, sukuria papildomą naštą Velso biudžetui, kuris išgyvena ir taip sudėtingus laikus. Pirmininkas, ačiū. Dabar žodis ponė Jena Kudakis. Junktinėje karalystėje beveik 3 milijonai žmonių e, kenčia nuo diabeto. Augant e, vidutiniam svoriui, taip pat senėjant gyventojams, uh, diabeto gydimo kaštai vis auga ir tikimasi, kad per metus e, kaina dešimčia kartų išauks mūsų sveikatos apsaugos biudžete. Tai ne tik Junktinės karalystės problema. Vienas iš dešimt ES gyventojų susiduria su šia lyga valstybių narių atsakingos institucijos turėtų užsimti šiuo klausimu. Tačiau manau, kad dalymasis pažangiaja praktika būtų tik labai naudingas. Pasiūlyta strategija, kurios tikslas užtikrinti keitimąsi moksliniais pasiekimais, e, skleisti pažangiosios praktikus pavyzdžius ir pasinaudoti ES lėšomis tai epidemija, kurią, kurią galime užkirsti kelią, jeigu imsimės e, veiksmų laikų. Būtent todėl aš balsavau už šį pranešimą. Dėkuoju. Dabar ponė Andželilė. Ačiū pirmininkė. Skaičiai gali sukelti šoką. Atrodo, kad tikrai kyla diabeto epidemija ir kasmet nuo jos miršta 300 tūkstančių žmonių. Tai chroniška lyga kuri, kurios gydimas sudaro nuo 10 iki 20 procentų visų nacionalinių sveikatos apsaugos mm, lygoms skirto biudžeto. Kol kas dar neturime jokio metodo, kaip kovoti su šia problema ir atrodo, kad problema ateityje tik didės, nes žmonės maitinasi neteisingai ir apskritai mūsų visuomenė sensta. ES turime imtis veiksmų, kurie būtų nukreipti į šios lygos prevenciją. Visų pirma, reikia vengti nutukimo, reikia e, ankstyvos diagnostikos ir ES reikia efektyvios ir inovatyvios strategijos šioje srityje. Be to reikia ir atitinkamo tyrimų projektų finansavimo. Dėkojame ponė Andželėlį, dabar ponas Repo. Puolesta, koska diabetes. Gerbiamas pirmininkė, aš balsavau už šitą pranešimą, kadangi diabetas ne tik tai sukelia sunkumus pacientams, bet ir uždeda papildomą naštą visuomeniai. Dabar diabeto susirgymai pasiekė labai didelį lygį Ir šita lyga dažnai vystosi dėl to, kad yra netinkamai maitinamasi. Labai svarbu, kad maisto produktų pakuotės nebūtų klaidinančios, kad vartotojai galėtų patys sąmoningai pasirinkti tinkamą maistą. Kita vertus reikia užtikrinti tinkamą savalaikę diabeto diagnozę, o konstatavo šią lygą, suvokti, kad šita lyga pareikalaus atitinkamos priežiūros visą gyvenimą. Dėkuoju kolegai Repo Dodos. Ačiū pirmininkė. Skaičiai rodo, kad 2,9 milijonai gyventojų serga diabetu Junktinėje karalystėje. Taigi Šiaurės Airijoje 73 tūkstančiai gyventojų kenčia nuo šitos lygos. O daug yra tokių, kurie to dar ir nežino. Taigi ši lyga yra paplitusi visoje Europoje. Kas šešeri metai yra diagnozuojama Airijoje, kad diabeto susirgymų didėja 41 procentu. O tai kainuoja 3,5 milijardus eurų per metus, keletą milijonų per dieną. Jungtinėje karalystėje yra didinamos medicinos priežiūros išlaidos siekiant e, gydyti pacientus susirgus šią lygą. Todėl labai svarbu sutelkti dėmesį į sporto reikšmę ir tinkamą maitinimosi svarbą. Besesku. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, kadangi aš manau, kad kova su diabetu turėtų būti stiprinama įvairiausiomis priemonėmis. Aš manau, pirmiausia, prevencinėmis priemonėmis. Iki 2013 metų daugiau negu 16 procentų ES gyventojų bus paliesti šios lygos. Tenka apgailestauti, kad diabetas yra nepagydama lyga, todėl reikia imtis visokiausių priemonių, kad pacientai nesusirgtų šią lygą. Todėl reikia skatinti sporto veiklą ir taip pat e, skatinti tinkamą maitinimąsi, bet to labai svarbu anksti diagnozuoti pirmojo ir antrojo tipo diabeto susirgymus. Svarbu imantis tų priemonių sumažinti ir vėlesnės gydimo įstaig, į, į, išlaidas. E Mes kalbame apie diabeto epidemiją ES. Aš balsavau už šį pranešimą ir maniau, kad tie pasiūlymai galės pagerinti tyrimus diabeto diagnozės srityje kadangi šiuo metu 10 procentų sveikatos apsaugos išlaidų tenka būtent susirgusių diabetų gydimui. Labai svarbu atkreipti dėmesį į e, visuomenės sveikatos e, aspektus. Aš manau, reikėtų taikyti vienodus metodus ES mastu, turi galvoje diagnostiką ir prevenciją ir taip pat reikėtų pagalvoti apie galimybę finansuoti tam tikrus projektus iš ES fondų biudžetų. Diabetas yra labai sudėtinga lyga, kuri be kita ko yra palietusi ir mano šeimos narius. Arvoisa puhemies, äänestin tämän resoluution puolesta. Pone pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, už šią rezoliuciją, nes ji yra nepaprastai svarbi. Mes ES turime visai, visomis išgalėmis stengtis kovoti su cukraligės augančiais mastais. Tai yra šių dienų epidemija. Labiausiai dabar kalbam apie antrojo tipo cukraligę, kuri susijusi su mūsų gyvenimo būdo pasikeitimais, su tuo, kad mes mažai judame ir neteisingai maitinamės. Tačiau Nežiūrinti tai, kad valstybės narės rūpinasi šiais klausimais ir, žinoma, privalo tą daryti, ES taip pat turėtų imtis centralizuoto požiūrio ir stengti sumažinti riziką šviesdama jaunuolius mokyklose, vaikus mokyklose, informuodama juos apie taisyklingą mytybą, sveiką mytybą, apie tai, kaip svarbu yra sportuoti, siekiant išvengti šios lygos. Tik tai tai pasieksime, kad šis e, susirgusių skaičius sumažėtų. Toliau ponas Kamins. Pone pirmininkė, ponai parlamentarai, 10 procentų ES piliečių uh, kovoja su cukraligė, serga šią ligą. Atsižvelgiant į tai, kaip vystosi mūsų e, civilizacija, kaip keičiasi mūsų gyvenimo būdas, kaip senėja visuomenė, ši lyga tampa vis didesnė problema ir ateityje ji tik tai didės. Todėl aš parėmiau šį dokumentą šiandien balsuodamas ir manau, kad problemų susijusių su šia lyga yra labai daug, jų yra tiek daug, kad visos institucijos ir nacionalinės, ir europinės turi sutelkti jėgas kovai su šia problema. Visų pirma, reikia kalbėti apie sveiką gyvenimo būdą, apie teisingą mytybą, atlikti medicininius tyrimus, tobulinti medicininius tyrimus šioje srityje. Ir džiaugiuosi, kad parlamentas didelę balsų daugumą priėmė šį dokumentą. Ačiū. Ačiū, Ačiū. Pone Kaminski, dabar ponas Kelis. Uh, Ačiū pirmininkė. Mes privalome kalbėti apie, šią, apie šį svarbų dalyką ir turime rasti geresnių gydimo būdų ir taip pat imtis prevencinių priemonių. Uh, Statistiniai duomenys paskelbti e, neseniai Briuselėje sveikatos forme atskleidė, kad 97 procentai visų sveikatos apsaugos išlaidų skiriamos e, lygų gydimui ir tik 3 procentai skiriamos lygų prevencijai. Skiriami lygų prevencijai, todėl pritariu Keith Winburn, kuris sako, kad moksliniai tyrimai turėtų būti susijęs su prevencija. E, turime ne, siekti ne tik gydyti, bet ir užkirsti kelią lygai. Žmo, jeigu žmonės pakeistų savo įpročius, jie pajustų iš karto poveikį, tačiau tai sunku kartais padaryti. Ir aš pritariu siūlymui kitoje daugiametėje finansavimo programoje skirti biudžetą e, sveikatos apsaugai, sportui ir panašiai veiklai. Pirmininkas, ačiū. Dabar periname prie pranešimo dėl Makedonijos pažangos ataskaitos. Pone Svinburn. Ačiū pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime e, pozityviai vertinama Makedonijos pažanga. Ir manau, kad kitos šalis kandidatės taip pat ir Serbija, kuriai praėjusią savaitę Europos taryba suteikė ES kandidatės statusą, galėtų žvelgti į Makedonijos rodomą pavyzdį, dirbant su ES pasarosius kelis metus. Abi valstybės susidūrė, susidūrė su panašiomis problemomis savo istorijoje. Joms teko spręsti gyventojų problemas ir e, konfliktus su kaimynais kaimynais. Makedonijos ginčas dėl jos pavadinimo neturėtų tapti kivirčių tarp Belgrado ir Prištinos. Tačiau ir Makedonija stengiasi spręsti santykius su kaiminėmis. ES galėtų duoti pozityvų, pa, pozityvę paskaitą ir taip pat e, pakreipti Serbiją atitinkamą likmę per atinančius du metus. Ačiū toliau, ponas Antonijoci. Grazie, signor Presidente. Io mi sono. Dėkoju, pirmininkė. Aš pats buvau nuvykęs į Makedoniją pastarųjų, kai vyko paskutiniai prezidento rinkimai, kaip EPP narys. Aš dalyvavau rinkimų kampanijoje ir susitikau su labai daug šios šalies žmonių. Ne tik su institucijų atstovais buvau susitikęs, bet ir su piliečiais ir visi uh, E, išreiškė labai nuoširdų norą tapti ES nariais. Todėl nemanau, kad čia dar turime dėlsti, tiesiog negalime to daryti, reikia kuo greičiau vėl pradėti dėrybas, kurios buvo kurį laiką sustabdytos. Ir manau, kad dėrybų atnaujinimas yra tiesiog būtinas. Pranešimas dėl pažangos 2011 metais aiškiai rodo, kad jau treti metai iš eilės buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija eina teisinga linkme stengiasi laik, išlaikyti ES standartus, kas dėl politinės ir dėl ekonomikos ir laisvosios rinkos raidos. Manau, kad dar tebesančios šiame kelyje kliūtis netrukus bus įveiktos ir galėsime pradėti dėrybas. Toliau dėkojame ponui Antonijoci, toliau kalbės ponas Repo galiu paimti Berlią. Nieko ne, gerbiamas pirmininkė. Šitos diskusijos vis dar trukdo Makedonijos, buvusiai Jugoslavijos Respublikos, Respublikos Makedonijai pradėti dėrybą su ES. Labai svarbu užtikrinti galimybę visoms Balkanų valstybėms tapti valstybėmis kandidatėmis. E, tuo labiau, kad Makedonija yra labai aiškiai išreiškusi savo valią tapti ES nare. Labai svarbu pradėti dėrybas, tačiau taryba kol kas susilaikė nuo tokio palankaus sprendinimo. Iškyla klausimas ir dėl pavadinimo Makedonijos e, šalies pavadinimo mums reikėtų patiems pažvelgti į veidrodį ir suvokti, kad patys atsakėme atsakingi už šiuos procesus, kurie gali pasukti netinkamą linkme. Makedonijos pažanga priklauso nuo jos patie, pačios, tačiau mes neturime užtrenkti durų, diskutuodami tik tai dėl šalies pavadinimo. Dėkuoju, pirmininkė sako ponas Pirilo, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos daroma pažanga rodo, kad šioje šalyje tikrai yra stipri valia įstoti į Europos Sąjungą. Tai yra strateginė valstybė Balkanų regione, dalyvaujanti įvairiose Europos Sąjungos iniciatyvose, dirbanti labai kooperatyviai ir daranti daug reformų. Teisingumo sistemos E, reforma, decentralizavimas, pirmieji žingsniai nuomonės laisvės link, visa tai žada šviesę ateitį šiai šaliai. Tačiau problemų ir toliau yra. Trūksta žiniasklaidos laisvės, yra didelė korupcija, uh, vis dėlto manau, kad šiai šaliai kito kelio nėra, ji turi eiti tuo keliu, kuriuo eina dabar, o mes turime stengtis, kad pažanga būtų kuo greitesnė, kad kuo greičiau šioje šalyje įsivyrytų rautų tikra demokratija. Ir dėl šių priežasčių aš balsavau už šį pranešimą. Pirmininkas, dėkoju ponė Pirilov, dabar ponas Tolojanov. Ačiū pirmininkė. Pirmą kartą nuo savo darbo parlamente pradžios balsavau prieš pranešimą. Paprašiai dėl pranešimo dėl Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Anksčiau balsuodavau už, nes tikėjausi, kad tai paskatins reformas Makedonijoje. Tačiau per penkeris metus, o tai yra pusė laiko tarp įprastinio laiko tarp, per kuri uh, per kurį valstybė prisijungia prie Europos Sąjungos, žmonės, kurie pasiskelbė esą bulgarais, yra persekiojami ten. Neapykantos sklaida vis dar egzistuoja žiniasklaidoje ir, ir knygose, kurios naudojamos dėstyti mokykloje. Aš negaliu pritarti tokiai politikai, tokiam šalies elgesiui su kaiminėmis valstybėmis ir su savo piliečiais. Žodžio laisvė taip pat nebuvo užtikrinama Makedonijoje. Pirmininkas, ačiū, ponia Bazesku. Ačiū, aš balsavau už šį pranešimą, nes stabilumas Balkanų regione yra labai svarbu ir prie to prasideda santykiai su ES. Skopija pasiekė pažangos įgyvendindama demokratinės reformas, tačiau jas būtina teisti, ypač teismų sistemoje ir kovoje su korupcija. Tuo pat metu noriu pabrėžti būtinybę užtikrinti didesnį skaidrumą viešųjų išlaidų ir politinių partijų išlaidų srityje vertinu Makedonijos valdžios poziciją, kuri mano, kad daugia kultūrinė visuomenė yra kultūrinis ir socialinis jos modelis. Rumunijos mažuma ten gyvenanti yra pripažinta ir turi savo teisės. Džiaugiuosi pažanga pasiekta integruojant Romus į švietimo sistemą. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad būtina toliau dėti pastangas, kad būtų gerinamos tų mažumų padėtis. E, tekste raginama patikrint, pat, pritarti komisijos siūlymui nustatyti e, pradžios, dėrybų pradžios datą. Aš tam pritariu. E, ginčas su Graikija pernelyg ilgai užsitęs ir aš nemanau, kad višaliai santykiai galėtų, turėtų kliudyti integracijai, nes kandidatės statusas šiai šaliai suteiktas 2005-aisiais. Vadovaujant dabartiniam premjerui, šalis pasiekė pažangos parlamentinio bendradarbiavimo su tie susitaikymo, decentralizacijos, žmogaus teisų užtikrinimo ir viešų demonstracijų užtikrinimo sitise. Vyriausybė atsakingai sprendė neseniai iškilusias e, įtampas su Albanų bendruomenė ir Makedonijos slavais. Tai įrodo šalies pasiektą pažangą, o nesenas tarptautinio baudžiamojo e, teismo sprendimas e, dėl Makedonijos e, turėtų mūsų visų būti atidžiai perskaitytas. Ačiū ponui Tenukui, dabar žodis ponui Bielanui. Dėkoju pirmininkė. ES integracija vyksta Balkanų kryptimi ir Makedonijos Respublika jau yra labai svarbus mūsų ekonomikos partneris. Manau, kad reikia pradėti iš naujo dėrybą su šia šalimi, tai turėtų būti mūsų prioritetas. Taip pat pritariu Skopijas proeuropiniai politikai, jos transatlantiniams aspiracijoms ir siekiams įstoti į NATO. ES saugumo klausimas eina koja kojon su plėtros klausimu. Turime atsižvelgti į tai, kad Europos pasaulio, tai yra pasaulio bankas e, pažymėjo, jog ši šalis ekonomikos srityje pasiekė labai daug, kad nuveikta daug kovos su korupcija srityje, tą rodo ir Transparency International praneš, pranešimai ši šalis stabilizavo savo vidaus politiką ir manau, kad galima bus vėl tęsti su ją dėrybas. Dėkojame, ponai Bielan, dabar kalbės ponas Kaminski. Pone pirmininkė, ponai parlamente, parlamentarai. Balkanai visuomet buvo toks kritinis taškas Europos istorijoje ir dabar mes visi labai džiaugiamės matydami, kaip e, Balkanų valstybės nuoširdžiai siekia ES narystės, jos nori būti mūsų visuomenės dalimi, nes tai šioje šalyje, tikrai, šiame regione tikrai labai smarkiai pagerėjo padėtis, išaugo ekonomika, pagerėjo žmonių gyvenimas ir manau, kad einant šiuo keliu toliau jos gali daug pasiekti. Tai unikali šių šalių istorija. Taip pat norėčiau kreiptis ir į kolegas iš Graikijos, kad jie nekeltų to pavadinimo problemos. Manau, kad šios dienos Europoje nereikia taip siaurai, šovinistiškai žiūrėti į pavadinimus. Turime e, su didesniu kits kitos supratimu žvelgti į mūsų bendrą gyvenimą Europos kontinente. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Swinburne, bet jau Islandijos rezoliucijos klausimų. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Svarstydami Islandijos integraciją negalime kalbėti vien tik tai apie Kopenhagos kriterijų techninį gyvendinimą, nes šios šalies padėtis labai skiriasi nuo tų valstybių, kurios jūs prisijungė prie ES po Berlyno sienos žlugimo ir komunizmo žlugimo. Mes turime būti labai atidus ir užtikrinti, kad Islandija tenkintų visus ES kriterijus prieš prisijungdama prie ES. Finansinių paslaugų srityje turime būti ypač ypač atsargus ir užtikrinti, kad Islandijos reformuota bankų sistema laikytųsi visų reikalingų ES teisės reglamentų šioje srityje. ISF e klausimas dar išlieka aktualus Junktinėje karalystėje, kur daugybė asmenų ir e, institucijų prarado lėšas dėl to, kad Islandijoje nebuvo reikalingos priežiūros sistemos. E, Taigi reiktų taikyti subalansuotą požiūrį šios šalies integracijoje ir visi klausimai, manau, galės būti išspręsti ir bus imtasi priemonių, kad tai ateityje nepasikartotų. Ačiū toliau, ponas Hananas. Pone pirmininkė, šiame parlamente e, mes. Yra, pa, yra pagėžus. Šiame parlamente mes prisimename, kaip reagavome, kai e, žlugo Islandijos bankų sistema, tačiau kas juokiasi dabar? Uh, Islandija buvo devalvuota, nes ji nebuvo eurozonoje, eksportavo savo augimą ir dabar jos augimo tempai tikrai yra pavydėtiniai, ją ypač pavydžiai, pavydžiai žiūri eurozonos narės, nes ji nepadarė klaidos ir neperėmė privataus sektoriaus įsiskolinimų. ISF, diskusijos dėl ISF tikriausiai bus išspręstos, nes BVP augimo tempai yra pavydėtini. 67 procentai Islandų yra prieš įstojimą į ES, nes jie supranta, kuo tai kvepia. Jų lėšos bus iššvaistytos, jų demokratija nualinta ir seniausias pasaulio parlamentas taps vietos parlamento rūmais. Islandai yra pakankamai išmintingi, nes daugelį amžių jiems teko kovoti už savo nepriklausomybę. Toliau ponė Janakudakis Aš balsavau prieš šią rezoliuciją ne dėl to, kad maniau, jog Islandija nenusipelno būti ES šalia, šalimi. Vis dėlto manau, kad vis dėlto bankų sistema galėtų būti vienas iš kliuvinių stoti Islandijai į ES daug e, finansų institucijų Londone turėjo patirti didžiulių nuostolių dėl netinkamos Islandijos bankų veiklos. Į ICF Londono institucijos investavo milijardus ir e, taip pat Londono metro buvo investavusi labai daug į ICF 2008 metais žlugus. Šiam bankui nebuvo išmokėtos jokios kompensacijos nei piliečiams, nei jungtinės karalystės institucijoms. Mes reikalaujame iš Islandijos tų, įšaldytų arba pradingusių banko lėšų. Ačiū toliau, ponas Repo. Ačiū pirmininkė. Krizės situacijoje netgi mes, politikai, pernelyg pamirštame, kiek stabilumo gerovės e, Europos Sąjunga sukuria draugės su savo valstybėmis narėmis. Islandijos ekonomika ir finansų sektorius atsigauna. Islandija taps ES valstybės na, valstybė narė, turėdama ilgas demokratijos ir valstybingumo e, tradicijas bei labai aktyvę pilietinę visuomenę. Islandija turėtų tapti mūsų tiltų į Arkties regioną. Ir Islandija yra sukaupusi daug patirties atsinaujinančio energijos šaltinių srityje. Ši šalis tenkina Kopenhagos kriterijus jau dabar ir todėl ji gali stoti į ES, tačiau tas veiksmas neturėtų būti savaime suprantamas. E, ji privalo nutraukti banginių, uždrausti banginių medžioklę. Viskas šiame procese priklauso nuo konkrečios šalies pasiekimų ir mes, e, ES dar atrodo, yra patraukli. Toliau ponas Campbell. Pirmininkė. Aš balsavau prieš Islandijos narystę, manydamas, kad nedėlėtų nepaisyti piliečių nuomonės, kuri buvo paskelbta pastaruoju metu. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į svarbiausią Islandijos e, pramonės sritį, tai yra žvejyba. Taip pat e, Anglijos e, rytinėse pakrantėse yra, bals, yra žvėjojama didelė apimtimi. Ir tai daro Islandijos žvej, žvejybos laivynas. Europos bendrasis vidasis produktas nepadidės visiškai įstojus Islandijai į ES, gal tik kokiais 3 procentais. EFTO EFTA teismas taip pat priteisė atitinkamą kompensaciją, kurią turės Islandija sumokėti, tačiau Islandija ir toliau teigia, kad ji bus išdidi ir autonomiška. Ačiū ponė Dots. Ačiū ponė pirmininkė. Junktinėje karalystėje yra apygarda, kurios patarimai Islandijai būtų pasimokyti iš Junktinės karalystės klaidų ir laikytis atokiau nuo EES. Kita nuomonė, kurią turėtų svarstyti šis parlamentas, yra štai kokia. Jeigu paprašai narystės kokiame nors klube, paprastai pateiki paraišką, kur išdėstė, jog gali tapti nariu, nes tenkina e, klubo taisyklės kalbant apie žuvininkystės e, valdymą, ypač skumbrės srityje, Islandija ignoruoja taisyklės ir nori jas perrašyti prieš, prieš įstodama į šį klubą. Ar šis parlamentas turi kokiu nors principu, jis turėtų nusiųsti aiškę žinę Islandijai, kad jos elgesys skumbrės išteklių atžvilgių yra pavojingas ir kūrė pavojingą precedentą kaip Islandijai galėtų ignoruoti ir daugybę kitų ES taisyklių. Ačiū ponė Dots, ponė Bazesku. Aš balsavau už mano kolegos Kristiano Predos pranešimą, nes manau, kad čia pateiktas subalansuotas dėrybų su Islandija įvertinimas. Ši valstybė turėtų būti integracijos sėkmės pavyzdys. Ji narystė jai turėtų suteikti ekonominių privalumų, taip pat jai būtų ak aktualu dalyvauti ES išorės politikoje. Manau, kad jos prisijungimas prisidės prie Arkties regiono įsisavinimo. Islandija taip pat turėtų pozityviai paveikti kitas valstybės narės siekiančias narystės. Taip pat reiktų nepamiršti svarbaus informavimo ir viešosios ryšių kampanijos vaidmens, nes Islandijoje egzistuoja skirtingos žmonių nuomonės ne, dėl prisijungimo į ES. Islandija taip pat turėtų pašalinti e, apribojimus e, dalyvauti tos šalies darbo rinkoje. Toliau ponas Kaminskis. Dėkoju pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad ES turi plėstis ir turi plėstis į visas puses, e, priimti visas šalis, kurios e, siekia, tų, gina tas pačias vertybės kaip ir mes, tai yra žmogaus teisės ir laisva ekonomika. Ir manau, kad Islandija būtent ir yra tokia šalis. Taip pat manau, kad Europos Sąjunga turi pasimokyti iš to, kas įvyko Islandijoje pastaraisiais metais įko didžiulė, beprecedentinė finansų krizė, kuri buvo, kurios pasiekmė buvo ir pol, politinė krizė. Ir pažiūrėkime, kokiu keliu Islandija eina iš šios krizės. Būtų labai neblogai, jeigu ES išsiplėstų Islandijos link. Tačiau tam reikia abiejų pusių valios, tam, kad Islandija taptų ES e narim, nare, reikia ir Islandijos piliečių bei rinkėjų atitinkamo valios pareiškimo. Tikoju kolegai Kaminski. Dabar turėtume pasakyti dėl paskutinio pranešimo, tai yra pažangos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Sutikiu žodį kolegai Kukan. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šitą rezoliuciją dėl Bosnijos ir Hercegovinos, galvodamas, kad ji pasiūs tinkamą signalą politikams šioje šalyje ir paskatins tęsti reformas, kurios šaliai ypač reikalingos. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu politikams Bosnijoje ir Hercegovinoje parodyti politinę valią dirbti kartu, parodyti konstruktyvaus dialogo dvasę. Yra sudėtingų klausimų, tai yra konstitucinės reformos, teismų sistemos reformos, ekonominės ir socialinės reformos nebus e, daromos be kompromisų. Taigi Baigdamas noriu pasakyti, kad šios šalies integracija ES būtų naudinga ir šios šalies piliečiams, ir visiems, visos ES piliečiams. Dėkuoju kolegai Kukan. Dabar suteikiu žodį Elena Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes politinė blokada neigiamai atsiliepia Bosnijos ir Hercegovinos vystimui ir jos siekiu integruotis į ES. Noriu išreikšti viltį, kad, e, bus, kad vyriausybė toliau tęs reikalingas reformas, kad konsoliduotų demokratiją, įstatymo viršenybę ir ekonomikos vystimasi. Pozityvi e, šalies vidaus atmosfera yra būtina, kad ši valstybė galėtų siekti tolesnės integracijos į ES. ES suvaidintų svarbių vaidmenį skatindama pozityvus pokyčius šioje šalyje. Taip pat reiktų vengti užimti tokią poziciją, kuri padidintų vidinės įtampas šalyje. Džiaugiuosi pažanga, kurios pasiekė Sarajevas, užtikrindamas Romų bendruomenės teisės. E, šios pastangos turėtų būti teisiamas. Taip pat reikėtų e, įdėkti sausumos minų šalinimo strategiją. Tai kita svarbi tema. Ačiū toliau, ponas Tenokas. Ačiū pirmininkė, aš balsuoju už pažangos ataskaitą dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Manome, kad ten atspindimi svarbus klausimai šioje pasidalijusioje šalyje. Kalbam apie poreikį sukurti centrinę vyriausybę ir stiprinti institucijas, kad būtų galima daryti tolesnę pažangą. Mes taip pat remiame pasiūlymą, kad reikėtų didinti ES dalyvavimą toje šalyje. Taip pat pranešime e, kalbama, kad reikia reformų daugelį sričių, ypač teisingumo ir švietimo sistemoje. Taip pat reikia užtikrinti mažumų apsaugą, tai taip pat labai svarbi tema. E, Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė taip pat turėtų kovoti su didėjančiu ekstremizmu regione ir turi reaguoti į grėsmę saugumui. Pranešime akcentuojama, kad radikalėjant vienai visuomenės grupiai, didėjant susipriešinimui, gali nukentėti e, Bosnijos ir Hercegovinos ateitis. Dėkoju ponui Tenok. Dabar suteiksiu žodį ponui Bilan. Ačiū, panfininkė. Bosnija ir Hercegovina labiausiai nukentėjo nuo ilgai trukusio karo Balkanuose, nes net ir dabar pasitaiko vidaus e, neramumų ir vahabitų ekstremistinių veiksmų. Todėl reikia naują vyriausybę skatinti, tęsti dialogą ir vykdyti būtinas biudžeto procedūras ir kitas reformas. <clears throat> Specialusis ES atstovas prisideda prie Bosnijos stojimo ES proceso pagreitinimo. Taip pat tikiuosi, kad e, bus kovojama su įvairiomis karinėmis ir terorizmo grėsmėmis Bosnijos, Serbijos ir Horvatijos vyriausybės taip pat tęs veiksmus, spręsdamos neįspręstus klausimus ir stiprindamos bendradarbiavimo regione, todėl balsavau už šią rezoliuciją. Ačiū, suteiksiu žodį pana Kaminskį dabar. Pane pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, Bosnija ir Hercegovina yra ypatinga vieta. Nedrįstu teikti, kad Bosnija ir e, Hercegovina yra e, tikrai ypatinga e, vieta, kurioje prieš 20 metų vyko labai žiaurus veiksmai, patys žiauriausi nuo antro pasaulinio karo. Vakarai žiūrėjo e, tuo metu ir nieko nedarė ir dabar, manau, dėl to gailimės ir dar labiau dėl to sunku Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, kurie tuo metu nukentėjo. Todėl mes turėtume gražinti moralinę skolą dabar Bosnijai ir Hercegovinai, nes e, tai yra Europos tiek problemų, tiek galimybių barometras ir toje teritorijoje gyvena skirtingų tikėjimų, skirtingų tautybių žmonės, todėl tikimės, kad taikos, taikus procesai Bosnijoje ir Hercegovinoje tęsis ir kad e, galės dar labiau plėtotis Europos Sąjungoje. Ačiū ponui Kaminskiui. Paskutinis kalbėtojas ponas Stadleris. Ich habe sehr wohl anerkannt, dass im Bericht der Frau Kollegin Aš e, pastebėjau, kad ponios pat pranešime esama tinkamų aspektų, ypač tose vietose, kur įspėjama dėl vahabizmo grėsmės, islamo e, fundamentalizmo. Aš tačiau balsavau prieš šį pranešimą, nes mes e, negalime primesti valstybė iš išorės kokios nors valstybės santvarkos Liberalai tą pripažino, kiti kolegos taip pat. E, taip pat mes negalime paversti Bosnijos ir Hercegovinos ES nuolatiniu protektoratu. Mes taip elgiamės, nes 20 metų valstybė nesugeba sukurti savo administracijos struktūros, biudžeto patvirtinti 12 metams, taip pat nesugeba paskirti įvairių tarnybų ir žinybų vadovų, todėl mes negalime manyti, kad per busimuosius dešimtmečius e, ši valstybė sugebės sukurti normalią santvarką. Taigi mūsų politika yra neteisinga ir aš balsavau prieš šį pranešimą. Pirmininkas, ačiū labai. Iki 15 valandos kelbėme posėdžio pertrauką.